Okay, colleagues, shall we start? Kolegos siūlau pradėti. <laughs> Matau, kad Žanin sutinka. Um, we seem to be a bit uh, en petit comité this morning. I... Man regis, kad šį rytą mes kažkoks mažas komitetas, kažin ar kolegos vis dar švenčia Lisabono sutarties įsigaliojimą. Jeigu persikeltume į barą, tikriausiai prisijungtume prie tų, kurie e, geria šampaną tą progą. Žinau, kad e, yra skirtingų nuomonių apie Lisabono sutarties e, privalumus ir tai, ar ji iš vis yra pageidautina, bet aš asmeniškai manau, kad su jos įsigaliojimu ES įžengė į naują erą. Mes dirbsime skaidriau ir demokratiškiau, o juk demokratija ir skaidrumas yra pagrindiniai mūsų siekiai. Kolegos, yra pora darbo tarkės pakeitimų, siūlymų ją pakeisti. Ir pradžioje mane pačią tai suerzino, nes diskusijas dėl Lisabono sutarties uh, E, numatomų pokyčių ir siūloma perkelti į rytojų, nes dar nespėta patvirtinti tų sričių sąrašą, kuriuose sprendimai bus priimami pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Turiu pasakyti, kad mane pačią tai nustebino, juk ne šiandien sužinojome iš laikraščių, kad Lisabono sutartis šiandien įsigalioja. Todėl nesuprantu, kodėl nebuvo galima paruošti to sąrašo gruodžio pirmai dienai. tai tikriausiai reiktų pasakyti, kad tikimės, jog pagal Lisabonos sutartį tikimės nuo rytojaus dirbti našiau nei iki šiol. Taigi apgailestauju, tos diskusijos perkeliamos į rytojų. Bet tikiuosi, kad komisijos atstovų ir mūsų posėdėje dabar yra ir kad jie tai patvirtins, kad mes gausime, tai yra, ar mes gausime sąrašą iš komisijos iki rytojaus posėdžio. Niekas negali to pasakyti? Um, Gal komisijos atstovai galėtų patvertinti, pat, pat, aiškinti, kodėl tuomet e, nėra atsakymo ir kodėl neaišku, ar rytoj bus tas sąrašas? Uh, Galiu pasakyti, kad mes rytoj dalyvausime, mūsų kolegos bus, bet sąrašo berots rytoj dar nebus, mes jį rengėme Mes šiuo metu vyksta diskusijos su teisės tarnyba šiuo klausimu. Atrodo, kad pasirinkimo mes kaip ir neturime. Bet turiu pasakyti, kad mane tikrai tai stebina ir aš nesuprantu, kodėl negalima to buvo padaryti anksčiau. Toliau dar papildomi pakeitimai darbo atvarkės, kurie yra siūlomi. Siūloma į šios dienos darbo atvarkę įtraukti diskusijas pagal 13 ir 18 punktus, tai yra diskusijas dėl prieglapščio teikimo ir išbraukti iš darbo atvarkės e, pasiūlymą dėl projekto dėl prieigos prie pas, dokumentų pasiūlymą. Čia kalbame apie pono Dies Demėra pranešimą, su kuriuo dar nekalbėjau. Tai yra siūloma tą punktą įtraukti. Tai yra pranešimas dėl imigracijos ryšių pareigūnų tinklo sukūrimo ir taip pat įtraukti į rytojaus darbo tvarkę 10 valandą diskusijas dėl SWIFT programos. Tikriausiai jūs girdėjote, kad dėje taryba nusprendė SWIFT klausimų vakar, likus kelioms dienoms, atsiprašau, likus kelioms valandoms iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo buvo priimtas sprendimas ir atrodo, kad bent dvi valstybės susilaikė. Sveikinu jas tą progą. Ir norėčiau jums leidus pateikti savo pasiūlymą. Tai yra prašyti tarybos ir komisijos pateikti paaiškinimą, pristatyti padėtį dėl keleivių e, duomenų įrašų sutarties e, svarstymo kalbu apie susitarimą su jungtinėmis valstijomis, nes nėra aišku, kokia yra dabar teisinė padėtis. Nes jei aš teisingai suprantu, remiantis anksčiau patiktų teisės departamento paaiškinimu, jeigu ta sutartis nebus ratifikuota, tai ji kaip, jos kaip ir nėra, ji laikoma neegzistuojančia. Taip pat matau, kad yra vienas prašymas pasisakyti, manau, matau, kad prašo kolega žodžio dėl darbo tvarkės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau EPP frakcijos vardu pasakyti, kad mes labai esu nustebę ir pasipiktinę dėl protokolo. Įtraukite mano pasipiktinimą į protokolą. Kalbant apie Lisabonos sutartį, e, šiam komitetui, šiame komitete iš tikrųjų mes negalime dabar tik tai pradėti e, diskutuoti apie tai. Iš pradžių diskusijos turėjo būti vykdomas jau anksčiau. Aš e, norėčiau, kad mes perduotume informaciją pirmininkui, parlamento pirmininkui apie tokias procedūras nes tokiu būdu aš suprantu, kad taip parlamentas yra negerbiamas. Nes mes kaip parlamentarai ir kaip institucija esam tarsi apeinami ir su mumis nebendradarbiaujama. Tai yra mano labai kritinė pastaba ir ačiū, kad aiškiai išsakėte savo pasipiknimą. Antra, norėčiau pasakyti, kad aš e, pritariu tam, kad pirmininkaujantė šalis įtraukė SWIFT į darbo atvarkę. Aš norėčiau pasiūlyti, kad e, pirmininkaujantį šalis stengiasi nustatyti šios situacijos teisinės, teisinę, teisinės pasiekmes ir gal teisės tarnyba galėtų mums paaiškinti ištamiau šitas teisinės pasiekmes. Ir kitas dalykas, e, geriausia būtų, jeigu būtų kas nors čia iš komisijos arba iš tarybos, kuris paaiškintų, kaip šį procesą vertina komisija. Aš tikrai aš nenorėčiau gilintis per daug į šitą klausimą, nes mes rytoj diskutuosime dėl jo, bet reikėtų bent jau dabar paaiškinti, apie ką mes diskutuosime, būtent kaip vyks procesas ir kaip mes e, pasinaudosime tomis sąlygomis, e, kurios mums yra primetamos ir kurios nereiškia, kad mes puikiai bendradarbiaujame. Uh, um, Ačiū. Kolega, aš tikrai sutinku su jūsų pastebėjimais, atsižvelg... pasižymiu jūsų pasiūlymus ir šio komiteto vadovų vardu perduosiu tokią žinę parlamento vadovams, jog atrodo, kad komisija nėra pasirengusi gruodžio pirmos dienos pasikeitimams. Tikiuosi, kad kuomet svarsysime SWIFT susitarimą, SWIFT e, sistemą e, parlamento teisės tarnybos atstovai dalyvaus ir tikiuosi, kad mes gausime, sulauksime paaiškinimo dėl keleivių įrašų e, duomenų sutarties ir mes tikimės paaiškinimų arba iki šiandien vakaro, arba rytoj rytą vėliausiai. Šiandien yra gruodžio pirmą dieną ir jei iš tiesų tas keleivių įrašų duomenų susitarimas nebegalioja, tai mes turime tai žinoti, tuomet, nes tuo atveju duomenų perdavimas tampa neteisėtų. Taigi, ar pritarėte šiems pasiūlymams, pakeitimams ir papildomiems punktams turkėms darbo tvarkė, niekas neturi jokių pastabų. De, kalbant apie Lisabonos sutartį, po šiandienos posėdžio pusę septynių vakare ponas Lopes, šio komiteto vadovas, visus kviečia tauriai atšvesti Lisabonos sutarties įsigaliojimą ir aš tikiuosi, kad galėsime susidaužti ir su tais, kurie nesidžiaugia Lisabonos sutarties įsigaliojimu, bet bent jau visi turėsime progą išgerti taurę. Norėčiau paprašyti jūsų pritarti rekom, koordinatorių rekomendacijai, paskirti poną Klasą, kuris e, yra neprisijungusių parlamento narių e, grupės narys, frakcijos narys dėl Lichtensteino ir Šveicarijos dalyvavimo Frontex veiklo veikloje. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet jį ir patvirtiname pranešėjų. Toliau prieglopščio paketas, e, kurio diskusijos buvo numatytos rytojui. 13 punktai nuo 13 iki 18. Ir pradedame. Yra penki pranešimai šią temą. Okay. Um, I suppose it's in the, the um, overall mood of joy and uh, merriment that I get a bit Manau, kad dėl uh, bendros šventiškos atmosferos man jau nebeaišku, ką aš turėčiau sakyti. Pirmiausia, turėtumėme išklausyti naujausios informacijos apie prieglopšio prašančių asmenų prieimimo direktyvos, taip pat tarptautinės apsaugos mm, nuostatų ir tą naujausią informaciją turėtų patikti taryba. Ar yra kas nors iš tarybos? Atrodo yra, taigi prašau žodis jums. Um... Dėkuoju. Dėkuoju, kad suteikit mums galimybę trumpai jūs informuoti apie teisinius aktus, kurie šiuo metu yra aptariami ir buvo aptarinėjami Švedijos pirmininkavimo laikotarpio. Atleiskit. Aš šiek tiek kol kas dar nebuvau pasiruošęs, nes galvojau, kad bus kitos diskusijos, tačiau e, tuoj pat jūs informuosiu apie esamą padėtį. Vakar taryboje buvo e, ministrų lygio pasitarimas ir buvo aptarta padėtis dėl teisės aktų susijusių su prieglopščiu. Ir taip pat buvo pristatyti pristatyti nauji e, siūlymai e, dėl procedūrų direktyvos ir kvalifikacijų direktyvos ir mano e, kolegos iš komisijos galbūt papildys mane dėl šių iniciatyvų, kadangi tai yra neseniai iš komisijos gautos iniciatyvos ir mes taryboje dar mažai svarstėme šiuos siūlymus. Taigi, jeigu leistumėte, aptarsiu pagal darbo tvarkėje pateiktą tvarką e, ir pradėsiu nuo prieglopščio prašytojų prieimimo sąlygų. E, e, čia kalbama apie aukštesnių standartų patvirtinimo priimant prieglopščio prašytojus ir e, siekiant užkirsti e, kelią jų antriniam judėjimui e, valstybėse narėse. Jau Čekijos prezidentavimo laikotarpį ir žinoma vėliau buvo pratesta Švedijos prezidentavimo laikotarpį ir buvo suabejota, ar tai bus įgyvendinama. E, buvo pasiektas tam tikras susitarimas, tačiau yra tam tikros nuostatos, kurios dar iki šiol yra diskutuojamos. Visų pirmiausia, e, sulaikymo klausimas, e, prieiga prie darbo rinkos ir šeimos narių apibrėžimas. Kaip žinome, ryšium su e, parlamento nuomonė priimta. Buvo tam tikrų nuomonių nesutapimų. E, vėlgi e, pažymėčiau klausimą dėl sulaikymo ir prieigos prie darbo rinkos. Na, o dėl Dublino susitarimo siūlymo darbo grupėse šis klausimas buvo aptariamas ir vėl e, čia užkliuvome e, už šeimos narių apibrėžimo, e, laikymo, laikino perkelimo apibrėžimo ir kas yra atsakingas už prašymų dėl tarptautinės apsaugos tvarkymo. Ir taip tam tikri e, aspektai susiję su skirimi e, dėl e, nuostatų susijusių su tarptautinė apsauga. Toliau pereisiu prie Eurodako klausimo. Čia Kamerono E, pranešimas e, šiek tiek pasistumėjo į priekį. E, tačiau taryboje dar nepakankamai išsamei šis klausimas nagrinėtas. Svarbiausias klausimas yra prieimas prie pirštų anspaudų duomenų bazės e, tam tikrų e, institucijų. Ir e, buvo siūlymas sutrumpinti duomenų laikymo laikotarpį nuo dviejų metų iki vienerių metų. Ir dauguma delegacijų pageidautų E, dviejų metų laikotarpio e, vietoj vienerių metų laikotarpio duomenų saugojimo atžvilgių. Tai tiek apie prieimimo sąlygas, e, Dublino susitarimą ir pirštų ant spaudų duomenų bazę. Dabar apie kitus siūlymus. E, taigi trumpai peržvelgsiu dėl prieglopšio e, paramos biuro. Ir norėčiau suteikti dabar žodį e, komisijos kolegoms, kaip minėjau. O dėl prieglopšio paramos biuro. Susitarimo dar nėra. E, tačiau taryba ir parlamentas yra susitarę. E, šiame komitete buvo aptarta. E, tačiau vakar tarybos posėdyje buvo pasiektas politinis susitarimas dėl šio biuro e, būstinės vietos ir tarp e, ministrų buvo sutarta, kad šios, e, šio biuro būstinė bus valetoje. Na, o kas dėl bendros perkelimo programos buvo diskusijos taryboje. Mes pasistumėjome link susitarimo dėl bendrų principų, dėl perkelimo e, programos. E, pirmininkaujanti e, valstybė neformaliai palaikė ryšius su šio komiteto pranešėju ir mes pratesime remiantis šiais dalykais diskusijas Ir e, Švedijos, kadangi Švedijos pirmininkaujančiai valstybei e, tai yra prioritetas, tai e, mes esame pasiryžę dirbti su valstybėmis narėmis neformaliai ir esame pasirengę išklausyti ir jūsų nuomonės, kad sudarintume komisijos tarybos ir parlamento nuomonės. Taigi tokia būtų E, tarybos informaciją šiam momentui ir aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Dėkoju. Matau, e, vienas pranešėjų e, norėtų pasisakyti, gal pirmiausia leistume komisijai. Tuomet paprašysime komisijos pateikti savo pristatymą ir tuomet išklausysime pranešėjų, o vėliau bus žodis komiteto nariams suteiktas. mes e, e, pakalbėsime tik tai apie esamus e, pasiūlymus, ar ne? Tik kokioje padėtyje šiuo metu yra esami pasiūlymai. Aš supratau, kad buvo prašyta komisijos pristatyti ir naujuosius siūlymus, kadangi yra keletas punktų darbo tvarkėje, komisija pristatys visus juos. Visų pirmiausiai, norėčiau papildyti tai, kas sakė pirmininkaujanti valstybė dėl esamos padėties, dėl aptariamų e, siūlymų ir kaip pirmininkaujanti valstybė pabrėžė. E, aš taip pat pritarčiau, pasakyčiau, e, kad diskusijos yra įtemptus ir sudėtingus. Galbūt aš e, šiek tiek mažiau optimistiška nei pirmininkaujantį valstybę, tai, nes nuomonės, komisijos nuomonės, e, kurias rėmė parlamentas gegužės e, mėnesį patvirtintoje nuomonėje ir susijusios su, su prieimimo sąlygomis ir tarybos diskusijos labai skiriasi. Ir e, naujajam e, komisarui e, teks spręsti, kaip toliau dirbti šio, E, šioje srityje ar teikti naujus siūlymus. Taigi kol kas e, sprendimai dar nėra priimti ir mums teks palaukti naujo komisaro. Ir turime galvoti, žvelgti į priekį, nes nepadarysime jokios pažangos. Dėl Dublino reglamentų yra keletas sudėtingų klausimų. E, Tačiau diskusijos tęsiasi ir e, paskutinio darbo grupės posėdžio e, metu buvo aptariama, e, tačiau pažanga vyksta gana lietai. Ir žinoma, dėl Eurodak reglamentų, tai šiame siūlyme yra Yra e, prieglopšio aspektas, tai e, šiuo atžvilgiu tiek su taryba, tiek su parlamentu yra su, e, sutarimas. Ir e, kitas, e, e kita tema, kitas aspektas kuriuo parlamentas dar turės išreikšti nuomonę. Ir žinoma, Lisabonos sutarties įsigaliojimas E, turės įtakos į trečiojo, e, trečiojo ramščius sričiai ir komisija turės priimti sprendimą, kaip elgtis, elgtis e, šiais klausimais. Šis klausimas taip pat turės palūkėti, kol bus paskirtas naujasis komisaras ir pradės savo veiklą kitais metais. Tai tiek dėl esamų aptariamų pasiūlymų. Ir dar keletas žodžių e, dėl e, prieglopšio procedūros direktyvos. Komisija pristatė du siūlymus spalio 21 dieną e, prieglopščio procedūros direktyvos ir kvalifikacijų e, direktyvos atžvilgių yra, e, čia trūksta dviejų elementų e, susijusių su Europos prieglopščio sistema ir komisijos uždavinys dabar būtų pateikti naują bendros prieglopščio struk sistemos struktūrą. Mm ir peržiūrėti 2008 e, metais patvirtintą e, tvarką. Pagrindinis siūlymo tikslas - užtikrinti e, aukštesnius apsaugos standartus ir didesnį suderinamumą tarp valstybių narių prieglopšio e, procedūrų, prieglopšio suteikimo e, srityje, e, kaip buvo numatyta Hagos programoje. Siūlymo tikslas supaprastinti, konsoliduoti ir suderinti įvairius patvarkymus ir pagerinti sprendimų prieimimo procedūrą siekiant padidinti galimybę vietinių, valsy, vietinių e, žinybų e, kovoti e, ir spręsti prieglopšio klausimus. Tiek ES žmogaus teisų teisme, tiek ES teisingumo teisme panašus klausimai buvo nagrinėjami. Visų pirmiausia, vieningos procedūros įdėgymas prieglopšio e, prašymai turi būti svarstomi remiantis bendrais aspektais, kurie nurodomi kvalifikacijų e, direktyvoje. Ir taip pat e, pateiktų siūlymų tikslas suvienodinti ir pagerinti procedūras, taikant sparčias ir tinkamas procedūras. Į tai ypatingai svarbu tų asmenų atžvilgių, kuriems reikalinga apsauga. Prieglapšio prašytojai e, turi teisę, kaip galima greičiau gauti sprendimą dėl prieglopščio. E, ir e, žinyboms yra suteikiamos tik 72 valandos įvykdyti visiems, visoms reikalingoms procedūroms. Antra, e, imigracijos ir sienos e, procedūrai, e, atsiprašau, pareigūnai, kurie kontaktuoja su prie, prie glopšio E, prašytojais turi būti apmokyti, kaip elgtis e, su tokiais asmenimis. E, trečia, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų suteikta pakankamai informacijos dėl prieglapščio suteikimo ir sulaikymo sąlygų. Mes siekiame sumažinti esamas sąlygas iki pagrindinių sąlygų, kad visi prieglopšio e, prašytojai e, turėtų e, teisę tam tikromis sąlygomis dalyvauti interviu ir mes užtikriname papildomas garantijas, papildomus saugiklius, ypatingai jautrioms prieglopšio prašytojų grupėms ir e, taip pat palengviname sprendimo prieimimo e, galimybę pirmoje instancijoje. Siūlymas yra skirtas sprendimų palengvinimui ir jų kokybė, kokybės pagerinimui jau pirmoje instancijoje. ir e, tikėtina, kad tai sumažins apeliacijų e, kiekį. Tam tikslui numatomas šešių mėnesių laikotarpis e, procedūroms pirmoje instancijoje užbaigti. Tai leistų apsaugoti tuos ir suteikti jiems galimybės ir visas reikiamas teisės, ypatingai tiems, kuriems e, reikia apsaugos. Tačiau leis valstybėms narėms pašalinti iš sistemos tuos asmenys, kuriems e, apsaugos nereikia. Antra, mes taip pat supaprastiname e, nuostatas dėl saugių kilmės šalių. Taip pat yra galimybė patvirtinti bendrą saugių kilmės šalių sąrašą ir supaprastinti e, pasienio e, procedūras. Ir galiausiai mes su, su e, tvirtiname e, prie, prieigos e, galimybę kaip efektyvios e, priemonės galimybę. ES teisingumo teismas ir žmonių, žmogaus teisų teismas e, į, taip pat bus įtraukti į prieglopšio e, procedūros įgyvendinimą e, ir bus įtraukti e, E, kilmės šalių e, vertinimai. Ir dar svarbiau, šis siūlymas yra, suteikia bendrą e, principą nagrinėjant apeliacijas. Aš e, čia sustosiu, kadangi pristačiau pagrindinius pakeitimus susijusius su prieglupščio direktyva. Dėkui. Dėkoju. Aš paprašyčiau jūs, e, sako pirmininkė, e, kalbėti kaip galima glaučiau. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, ponė pirmininkė. Taigi, tie pasiūlymai iš tikrųjų yra beveik tie patys, kuriuos patikė kolegė E, Martinį e, dėl šitos priskirimo direktyvos. Paaiškinamos kai kurios teisinės savokos šitoje, šitame pasiūlyme. Nes e, iš esmės skirtingai interpretuojant šitas savokas taikoma skirtinga praktika valstybėse narėse. Pavyzdžiui, apsauga turi būti veiksminga ir ilgalaikė. Ji turi būti garantuojama. Taip, kad e, teisinės valstybės principų būtų laikomasi. E, kai kurios savokos susiderinamos su e, žmogaus teisų konvencijos trečiojo straipsniu ir su e, Strasbūro žmogaus teisų teismo, teismo praktika. Buvo nustatytos sąlygos tokiu atveju, kad prieglaušio prašytojas galėtų gauti informaciją bei būtų jiems tikas leidimas gyventi. o jo galimybė išvykti yra buvo atmesta, nes jinai nesuderinama su mano minėtomis sąlygomis. Reikės išvelgti į tai, kad turėtų būti patikslintos nuostatos susijusios su lytimi ir taip pat su tam tikromis e, visuomenės grupėmis. Čia turime, turime atsižvelgti būtent į minėtą konvenciją. Mes, mano nuomonė, turėtume panaikinti šitos neiškumus, kuriuos minėjau, ir nuosekliau aiškinti savokas bei e, nuostatas, labiau atsižvelgti į prieglapšio prašytojus, nes e, būtent kitaip, ne taip buvo interpretuojamas šios savokos ir nuostatas ankstesniuose teisės aktuose. Kitas dalykas E, kalbant apie apsaugą, tai e, paminėčiau subsidiarę apsaugą. Čia e, turėčiau atkreipti dėmesį, kad e, ilgalaikį leidimą gyventi turintys prieglobščio prašytojai turėtų gauti prieigą prie darbo rinkos, jiems turi būti teikiamos socialinės paslaugos. Ir tie žmonės, kuriems suteikiamas apsaugos statusas, e, E, šioje srityje patiria šios sistemos e, trūkumus pirmuoju etapu ir neatsižvelgėme į jų poreikius, kurie yra labai konkretus, nes e, pabėgėliai susidarė su praktinėmis problemomis. Pavyzdžiui, pripažįstant jų įgytą, įgytą profesiją, kvalifikacijas ir netaikomas kitokios integracijos priemonės. Pavyzdžiui, tai, vyka, tai vyksta tokiu atveju, jeigu e, pabėgėlis negali įrodyti, kad jisai e, baigė mokyklą, aukštąją mokyklą arba įgyjo tam tikrą profesiją. Ir man e, labai smalsu, ar vyko vienardarbiavimas su pranešėjais renkiant šitą pasiūlymą. Čia E, kaip aš pažiūrėjau diskusijas e, e, vakar vidaus reikalų komiteto posėdėje, komisija pateikusi šitos du pasiūlymus parengė puikų pagrindą tolesnėms diskusijoms, laikosi ter nustatytų terminų, kuris buvo nustatytas imigracijos ir pabėgėlio pakte. Pak ir taip mes paruošėme kelią antros kartos teisės aktams iki 12 metų, iki 12 metų kuris yra būti gyventas. Aš matau tik tai vieną dabar pranešėją, kitos nematau, tačiau gal galėtų pasisakyti. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, šitie e, pasiūlymai yra pateikti jau ant stalo ir mes e, imsimės darbo kuo greičiau, kiek įmanoma. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad iš tikrųjų suderinti visus pasiūlymus, kad mes apibrieštume visus, e, visas apibrieštas ir principus, kuriuos naudosime šitą pasiūlymuose. Iškitome jūsų nuomonę ir mes patenkinti šitą nuomonę. Aš sveikinu tarybą, jūs parengėte puikia, pateikite puikią nuomonę. Dabar kalbant apie mm, tarybos, apie tarybos pranešimą dėl pranešėjų, aš tikrųjų nustebu, kad jūs tai pasakėte, nes diskusijos dėl prieimimo sąlygos Eurodako jau, jau buvo vykdomos kelis kartus, e, bendrai jos buvo aptariamas taryboje. Ir tai, ką taryba pasakė dėl prieimimo sąlygų direktyvos, žinoma, e, labai sutingos diskusijos dėl jos. Tačiau e, pateiktas pasiūlymas tiesiog nepriimtinas. Valstybės narės turės kovoti ir užtikrinti, kad surastų tinkimesnį sprendimą ir parengtų geresnę, geresnę direktyvą. Parlamentas, e, e, jeigu galėjo jau surasti sprendimą, tai taryba irgi turės surasti sprendimą, kaip pagerinti šią direktyvą. Aš manau, kad mes, kad mes galėsime palaukti truputėlį, ar taryba vis dėlto pasieks kažkokios pažangos. Taigi tiek tų mano komentarų. Ačiū. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti, pateikti pastabų, galbūt e, pranešėjų vardu, panas Pustil. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad panė Makovėjai negalėjo prisijungti prie mūsų šį rytą. Jie, jie atsiprašo. Nėra tokių svarbių e, klausimų, kuriuos aš turėčiau e, paaiškinti jos vardu. Aš tik tai tiesiog bendro požiūrio pasabas pasakysiu. Taryba vakar priėmė sprendimą dėl susitarimo, dėl, e, dėl prieglapšio. Aš e, galiu užtikrinti, aš nesu susijęs su šito sprendimu, aš tik tai galiu pasveikinti šitą faktą, kad e, bus biuras įsteigtas mano šalyje. Aš manau, kad tai yra svarbus signalas ne tik ne tik e, kalbant apie tai, kad kai kurios valstybės narės susiduria su tam e, tikrai sunkumais, bet tai yra signalas valstybėms narėms, kad jos turi užtikrinti pačios, kad vyk, būtų tinkamai vykdoma veikla jų šalyse ir kad veiksmingai vyktų procedūros. Ar, ir au, jeigu Europa nori padėti tokiam šalims kaip e, mano, tai šalis irgi turi prisidėti prie to, turi būti apipusis bendradarbiavimas. Uh, E, dėl kitų darbo tvarkės punktų, e, beje, dėl e, prieglapščio biuro aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti Žin Lambert. Aš nežinau, ar ji yra čia, bet ji atliko puikų darbą siekiant mums kompromiso su taryba ir iš tikrųjų jos indėlis yra tikrai vertintinas. Dėl kitų darbo tvarkės punktų, kaip ir žadėta, aš norėčiau pasakyti, kad esu nusivylęs, kad taryboje nepasiekta didelė pažanga dėl svarbių, dėl svarbių temų aptarimo. Kodėl e, prieglopščio biuras buvo įtrauktas į prieglopščio paketą, aš nežinau, man tikriausiai tai buvo e, paprasčiausias būdas išspręsti šitą prieglopščio klausimą kaip vieną bloką. Nes tokiu atveju kyla svarbių, e, svarbių didelių problemų tarybai. Ir taryba turėtų pasistengti išspręsti svarbiausias problemas, ypač peržiūrint Dublino reglamentą. Žinoma, yra sudėtingų klausimų šitame pakete ir galima išlaužti dantis juos besprendžiant. Bet reikia juos spręsti. Galiausiai e, tie du pasiūlymai nauji, aš norėčiau padėkoti komisijai už e, jų pristatymą. E, tačiau aš manau, kad e, kaip e, mūsų, kaip komitetas, ponė pirmininkė, mes turėtume įsikilinti išsamei. Tikriausiai per klausimus iš šios pasiūlymus gal komitetas galėtų organizuoti tos klausimus, nes tai yra labai svarbus pasiūlymai, kurie padės mums sukurti bendrą prieglapšio politiką visai ES. Todėl mums reikia įsigilinti kiekvieną detalę. Man atrodo, kad dabar E, paskirti pranešėjai iš tikrųjų tai yra pirmas žingsnis, ką mes turime atlikti kaip komitetas. Ir jeigu mes paskirsime pranešėjus, ir tai bus labai svarbu, kad mes atidžiai išnagrinėtume šios pasiūlymus ir įsitikintume, kad parlamentas pateiktų nuoseklę ir aiškę poziciją. Ačiū, ponia Busutilai. Manau, pastarėjai du pasiūlymai turės būti apsvarstyti koordinatorių posėdėje. Kalbu apie pranešėjo paskirimą ir klausimų organizavimą. Ir įtrauksime tuos, tas temas į koordinatorių posėdžio darbų tvarkę. Toliau pasakys Claude Moraes. Ačiū, Sofi. Aš norėčiau pasakyti, kad pranešėjas Masip, Antonijo Masip Dalgo negalėjo atvykti dėl darbo tvarkės pokyčių. Manau, kad jis e, išsakys savo pastebėjimus rytoj. Norėčiau pritarti Žanin mintims dėl to, kad mm, šis pasiūlymų paketas jau įsibėgėja, bet yra akivaizdu, kad kalbant apie procedūras, prieimimo, kad kategorijas Eurodax sistemos Dublino sutarties dar daug nepasiekta. Kalbant, pavyzdžiui, apie galimybę e, prieiti, pasinaudoti valstybių narių e, duomenų bazėmis, tai yra sudėtinga ir tuo klausimu nėra jokios pažangos. Ir Simonas teisingai sako, kad prieglopsčio biuro pasiūlymą parengė Jean Lambert. E, Ja, su tuo ir sveikiname. Tačiau tai buvo lengviausias pasiekimas, lengviausia pergalė. Ja. E, ir dabar mūsų laukia daug didesnis iššūkis, kalbu apie Dublino sutartį ir pabėgėlių prieimimo kriterijus. Tikiuosi, kad mums pavyks ir dirbančiais pasiūlymais. Ir nesižvelgiant į tai, kad na, mes turime progą švesti, taip staigiai pakeitus e, darbo tvarkę negalime tikėtis, kad visi pranešėjai ateis m, mm, nežinodami nieko apie pokyčius. Aš tikiuosi, kad rytoj koordinatorių posėdėje, posėdėje tie klausimai e, bus sėkmingai apsvarstyti. Net jeigu ir ne, na ką padarysi. Na, Simon, atrodo, jums tenka nemaža atsakomybė. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui ponui Tavarės noriu pasakyti, kad aš pritariu jūsų mintims dėl darbo tvarkės pakeitimų. Mane taip pat tai tikrai suerzino, mane apie tai informavo vakar. Mane, su manim niekas nesitarė, mane tik informavo. Mane dar labiau supykdė e, žinia šį rytą, kad komisija Būtent komisija negalėjo pasirenkti laiku šiam posėdžiui ir aš, na, padariau prielaidą neteisingai, kad su dviem pranešėjais buvo konsultuotas ir mane tikrai nemaloniai stebina, kad, taip ne, kad to nebuvo padaryta. Iš tikrųjų, tie pakeitimai visiškai netikėti, niekas apie juos nieko nepranešė, mes posėdžiaujame, mūsų komitetas posėdžiaujame, mes planuoja savo, planuojame savo darbą ir aš tikiuosi, kad jūs su manimi sutiksite, kad tokie pokyčiai yra nepriimtini, išskyrus tuos atvejus, kuomet yra kažkokių labai svarbių priežasčių ir mes turime teisę būti informuoti apie tai laiku ir aš nebėjau, kad komisija dar anksčiau nei vakar vakare žinojo, jog uh, tas sąrašas nebus laiku parengtas ir aš tikrai e, išreikšiu savo nepasitenkinimą ir kitur. Tava, Pone Tavaras, prašau. Ačiū. Atrodo, kad visi pasisako šiandien angliškai, tačiau aš bei tikriausiai to nedarysiu. Šiandien yra Portugalijos nacionalinė šventė, nepriklausomybės atkūrimo diena. Ir aš manau, kad Portugalijos žiniasklaida neteisingai mane suprastų, jeigu aš nekalbėčiau gimtają kalbą. Nors aš taip pat norėčiau pasakyti, kad norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl to, kad darbo tvarkė buvo pakeista. Ir prieglapščio pasiūlymų paketas yra tema, kurią aš noriu pasisakyti ir apgaila, kad mes turime kalbėti ir apie kitus dalykus. Portugalų kalba, sako kalbėtojas. Norėčiau pasidžiaugti prieglopsčio biuro e, įkūrimu, kuris atsiras Valetoje, Maltoje. Žinau, kad kolegė Lambert daug dirbo rengdama šį pasiūlymų paketą. Ir nors džiugu, kad e, atsiranda vis daugiau tvarkos, ryškėja institucijos apibraižos, dar vis tiek Europoje daug kalbama, daug yra aktualių temų susijusių su prieglapšiu ir imigracija. Uh, ir visuomenės nuomonės yra nepaprastai susiskaldžiusios. Visuomenė Europoje yra nepaprastai susiskaldžiusi, yra labai skirtingų nuomonių dėl to, kaip reikėtų e, valdyti imigrantų srautus. Ir tas pas pasakytina ir apie prieglopšio reiškinį. Taigi, nežiūrint visų šitų tendencijų, džiugu, kad mes e, na, neįsitvirtinome priešingose fronto linijose, kad mums pavyko vesti Europą priekin imigracijos klausimais. Ir kad mums pavyko sukurti erdvės, kurioje galime ieškoti konsensuso e, šiaurės ir pietų šalis, kairieji ir dešiniai parlamente turi erdvės tokio konsensuso paieškoms. Taigi, ir tai yra išties gera žinia. Ir mes, kairieji, visada teigiame, kad prieglapstis ir imigracija neturėtų būti laikomi policijos darbos ryties klausimais. Yra ir kitų tarnybų institucijų, kurias reikia įkurti ir kurios turi dalyvauti, pavyzdžiui, darbo užimtumo ministerijos, socialinės apsaugos organizacijos kad taip susiklostytų geresni santykiai tarp administracijos ir prieglapšio prašytų imigrantų. Mes turime apimti plačiau nei vien tik pasienio e, apsaugos tarnybą. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie šį prieglapšio pasiūlymų paketą. Pasiremsiu pirminių pasiūlymų peržiūrėjimu. Taigi, bandoma suderinti nuostatas. Džiugu, kad bandoma taip pat įvesti tam tikro nuoseklumo, taikant e, įvairias priemonės prieglopščio ir imigrantų klausimų srityje. Bet manau, kad yra kokybės problemų visame pasiūlyme ir kad bendrai jis nėra iki galo subalansuotas. Kai kurie klausimai neblogai suformuluoti, tačiau kai, kurie, kai kurios sampratos yra labai miglotai suformuluotos ir manau, tai duos suteiks pagrindo savavališkiams sprendimams. Bus situacijų, na, kurios tiesiog vesieklavėte tai ir manau, kad na, paliekama labai daug interpretacijos laisvės valstybėms narėms ir pasienio apsaugos tarnyboms. Aš siūlyčiau užpildyti tas pilkasias erdves. Pavyzdžiui, Pakalbėkime apie informaciją. Man, aš pasigendu pažangos, pavyzdžiui, kalbant apie informacijos suteikimą patiems imigrantams, prieglapšio prašytojams, jie neinformuojami apie savo teisės ir tai yra problema. Jeigu padarysime klaidą, tai čia galima tikrai per toli nueiti. Kitas dalykas e, - medicininis patikrinimas įvažiuojant į ES teritoriją. Čia išvelgiu taip pat nemažai spragų. Ir manau, kad tas spragas reikia užpildyti. Viena vertus, valstybės narės turi teisę atlikti medicininį patikrinimą. Kita vertus, jie, valstybės narės negali neįsileisti asmens vien dėl to, kad tas, to, to žmogaus neapžiūrėjo gydytojas. Ir nors prieglopščio biuras yra tikrai gera žinia, mums reikia eiti dar toliau. Ir Jean Lambert tai akcentavo. Reikia užtikrinti visų šių procesų parlamentinę demokratišką kontrolę. Ne, dabar prasideda Lisabonos sutarties galiojimo era ir komisija turi žinoti, uh, kad parlamentas labai domėsi šiais klausimais ir sieks užtikrinti, kad būtų vykdoma parlamentinė demokratiška šių klausimų kontrolė ir stebėsena. Ačiū ponė Tavarės, paskui ponas Štrasė ir paskui ponė Flautho. Ačiū ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti šitą sprendimą dėl paramos biuro įsteigimo. Tai yra labai svarbus signalas, kad vyksta harmonizavimas ir, teis, ir teisinis ir derinimas. E, ir labai svarbu, kad iš tikrųjų tas biuras yra įsteigtas Maltoje, nes ten ir vyksta visi, visi įvykiai susiję su, su imigracija. Ir būtent šis e, biuras galės prisidėti prie to, kad šioje srityje bus pasiekta pažanga. Šią mes diskutuojame dabar ne apie tai, kad kiekvienas klausimas turėtų išsamei būti aptartas, bet mes norime nubrėžti gairias. Ir tos gairias turėtų būti susijusios su mūsų diskutuojamis e, direktyvomis. Ir aš norėčiau dėl to pasakyti, kad labai pritarčiau tam, kad būtų pakviesti praktikai, ekspertai, kurie tiesiog įvertintų pasiūlytas priemonės. Jie turėtų pasienyje įvertinti situaciją, jie turi e, vertinti visas procedūras, jie turi rūpintis tuo, kad vyktų visos procedūros, procesas. Ir man atrodo, kad kartais mes įmamės tokių priemonių, kurios tik tai dina išlaidas ir dina administracinę naštą. Tačiau mes turėtume stengtis, kad to neatsitiktų. Antras dalykas. Sąlygų suderinimas valstybėse narėse, kad būtų sukurta bendra sistema visoje ES. Tačiau aš nepritariu tam, kad būtų sukurta centralizuota sistema. Aš nemanau, kad būtų labai protinga, kad mes labai išsamei ir detalizuotai nustatytume tokias taisyklės, kad jos galiotų taip pat Maltoje, kaip ir Lenkijoje, arba, pavyzdžiui, e, Slova, e, Slovakijos Ukrainos pasienyje. Mums reikia tiesiog gairių, mums reikia minimalių normų ir aukščiausių ribų ir gairių, kurios būtų pritaikytos individualiai kiekvienos valstybės narės situacijai, kad būtų galima apimti visą sprendimų spektrą. O Briuselėje mes neturime visko e, nustatyti detalės tikslumu. Toliau ponia Flautre ir po to ponia Latford. Ačiū ponia pirmininkė. Aš jau turėjau galimybę pasisakyti, kad e, dėl to, kad prieglapšio paketas eina tinkama kryptimi, tačiau mums dar reikia padirbėti tarptautinio prieglapšio srityje, reikia siekti mūsų deklaruotų tikslų šioje srityje, nes tarptautinės pagalbos aspektas, man atrodo, yra susijęs su Dublino sutartimi, o pažanga šioje srityje yra nepatenkinama, kalbu apie prieklapšio teikimą Europoje, nes kai žmonės patenka į Europą, bet atvyksta ne iš kilmės valstybių ir atsisako grįžti į tas valstybės, iš kurių atvyko. Ir kalbant apie prieglapšio teikimą žmonės tikriausiai turėtų turėti galimybę rinktis, kurioje valstybėje jie geriausiai integruotųsi dėl įvairiausių kultūrinių, kalbinių priežasčių, taip pat e, reikia kitų garantijų. Taigi, manau, kad paketas eina tinkama kryptimi, bet manau, kad reikia dar padirbėti, atsižvelgti kai kurios kitus aspektus dabar dėl Europos komisijos. E, Aš norėčiau žinoti, štai ką aš suprantu ir pritariu minčiai, kad bandoma apriboti, nes, nes egzistuoja visiškas draudimas sugražinti asmenis. Tai yra taikomas asmenų negražinimo principas, egzistuoja atitinkamos procedūros šiuo klausimu. Taigi, kalbant apie imigrantus, kurie patenka čia ir kuriems reikia tarptautinio prieglapšio. Ir yra kitos imigrantų grupės, kuriuos anot jūsų reikia kartais sugražinti ir nedelsiant. Taigi noriu paklausti jūsų, kas konkrečiai yra numatyta, kad būtų veiksmingai priimimi tokio pobūdžio sprendimai, nes jau kalbame apie bendrą patirtį, apie asmenis, kurie kalba uh, kurie prašo prieglopšio, tačiau konkrečioje valstybėje, jeigu nėra kažkokių struktūrų, jeigu pilietinė visuomenė nėra aktyvi, jeigu nėra paruoštų tinkamai parengtų pareigūnų, kurie gali viską, viską supranta, kurie žino, kokias procedūras reikia taikyti, tai labai na, tikimybė, kad kažkokie konkretus rezultatai bus pasiekti, yra labai menka. Taigi, ką Europos komisija yra numačiusi, siekdama visų šių tikslų, atsižvelgiant į visą šią situaciją. O kaip su Frontex agentūros e, darbu, pavyzdžiui, kalbant apie jūros erdvę? E, kaip yra numatoma spręsti šį klausimą? Įsivaizduokime, vyksta laivas į Libiją arba į Turkiją. Kaip, kaip atsitinka tokiais atvejais? Sara Latford. Ačiū pirmininkė. Norėčiau tik tai pasidalinti pastebėjimais, atsižvelgiant ir kalbėti apie Eurodako pasiūlymus. Nuo šiandien, kai nebegalios pirmojo ramščio priemonė, sienų kontrolės priemonė ar prieglopščio procedūros. Taip pat noriu pakalbėti apie atskirą teisės saugos srities priemonę pagal trečiąjį straipą. Pagal trečiąjį ramstį, kaip iš vis visą tai tvarkoma, juk realybėje sienos E, sienų apsaugos ryties priemonės visada apima tam tikrus prašymus suteikti informaciją iš duomenų bazių. Ir galbūt ne, nepavyks šito išvengti, nes iš pat pradžių reikės atsižvelgti į pusiausvyrą subalansavimo aspektus. Ir manau, nebegalėsime sakyti, na štai pažvelkite, juk tai yra susijęs su pirmojo ramščio aspektais ir, gal, ir nebegalėsime sakyti, kad puikiai padirbėta e, duomenų apsaugos klausimų ir paskui vis pereiti prie sienų apsaugos aspektų. Ne, neturėkime iliuzijų. Manau, kad Europos komisija turi būti, turi imti, kelti tuos klausimus diskusijose su valstybėmis narėmis. Taip pat atsižvelgiant prieš metus Strasbūro teismo priimtą sprendimą dėl duomenų e, apsaugos, duomenų bazės Junktinėje karalystėje ir kaip duomenys turi būti tvarkomi demokratiškoje visuomenėje. Kalbant apie duomenų bazės, duomenų saugojimą teisės saugos tar, institucijų darbą, duomenų kaupimą, jeigu tai apima keleivių duomenų įrašus ir SWIFT sistemą. Bet ne visada tie duomenys reikalingi teisės saugos institucijų darbui ir neapsimeskime, jog nežinome, kad iš esmės tai bus susiję labiausiai su teisės saugos institucijų darbu nuo pat pradžių. Dėkoju. Dėkoju. E, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Mad, e, Madam Matijo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, kad prieglopščio biuras bus į, įsteigtas Maltoje. Ir norėčiau padėkoti už tai, kad tai yra tikrai labai teigiamas signalas. Ir norėčiau užduoti klausimą e, komisijai. E, prieglopščio klausimai e, reikalingi suderinimo valstybių narių tarpį. Ir norėčiau paraginti komisiją ir suteikti progą atsakyti į užduotus klausimus o e, ir paprašysiu komisijos e, kalbėti glaustai, kad e, įtilptume į savo darbo tvarkę. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mm. Labai trumpai. Dėl paskutiniojo klausimo dėl e, tos pačios šeimos ir e, apibrėžimo, šeimos narių apibrėžimo, jeigu teisingai supratau klausimą, e, koks yra prieglopšio prašytojų šeimos apibrėžimas. Pone Matijo, gal norėtumėte patikslinti klausimą? Taip yra e, šeimos susivienijimo apibrėžimas ir šeimos apibrėžimas. Komisija e, pasiūlė pakeitimus šeimos apibrėžimui pirmajame pakete, kurį pateikėme praeitais metais. Ir pasirinkome nuoseklų būdą, kurį taikome ir šiame siūlyme. E, Šiame siūlyme ypatingų pakeitimų šią prasme neturėtų e, būti, tačiau mes pasiūlėme tuos, tos pačios šeimos nariais laikyti ir e, vaikus, e, susituokusius e, vaikus ir priskirti juos šeimos, tos pačios šeimos nariams. Ir taip pat nepilnamečiai broliai ir seserys arba netikėję ir nevedę šeimos nariai, broliai ir seserys. E, valstybėms narėms ši nuostata nelabai priimtina. Bent jau pirmajame siūlyme nesulaukė pritarimo ir aš nemanau, kad ši pozicija turėtų e, keistis e, antrojo siūlymo atžvilgiu. Na, o dėl Dublino reglamento šeimos apibrėžimas šiek tiek išplėstas, mes e, norėtume pritaikyti kai kuriuos kriterijus šeimos susijungimo galimybė ir norime palengvinti šeimos susijungimo galimybės. O dėl uh, ponios Flotre pastabų, aš nesigilinsiu į detalės savo pristatyme, bandžiau pristatyti kai kuriuos pakeitimus, kurie puikiai dera su jūsų pastabomis. Tai susiję ir su mokymu, ir prieinamumu prie procedūrų ypatingai e, sudėtingų mišrių srautų atžvilgių. Ir svarbiausias dalykas, kad šie klausimai turi būti išsprendžiami pirmoje instancijoje. Tai nėra nemokama e, e, teisinė pagalba. Ir kai sprendimas yra jau priimtas, e, yra suteikiama teisinė pagalba ir tai yra nau, naujas dalykas, nauja nuostata. Ir, e, e, ir apeliavimo galimybė, galimybė prieštarauti, pasisakyti prieš priimtą sprendimą, kai asmo nesutinka su sprendimu. Šią temą galima būtų rutulioti iki begalybės. Na, o ponas e, Busutil e, palėtė labai e, jautrų klausimą, todėl norėčiau šią diskusiją vėliau išplėtoti. Žinoma, mes į daugelį jūsų pastabų jau esame atsižvelgę ir atsižvelgsime ateityje. Na, o dėl e, Frontex, e, tai tie incidentai, kuriuos jūs paminėjote, nebuvo grinai susijęs su Frontex bendradarbiavimu. Toliau e, per daug neišsiplėsiu, nes prašyte, kad kalbėčiau glaustai. Ačiū, dėkoju, sako pirmininkė. Ar taryba norėtų ką nors pridėti, ar manote, kad viskas buvo aptarta? Labai trumpai, sakau, tarybos atstovas. Dėl e, prieglopščio biuro būstinės valetoje mes esame labai patenkinti šiuo sprendimu. E, švedų e, teisingumo ministras dalyvaus diskusijose Europos parlamente ir aptars prieglopščio ir migracijos klausimus. Aš nenorėčiau užbėgti tam susitikimu už akių, tačiau uh, E, norėčiau pabrėžti, kad tai yra labai svarbus švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei klausimas. E, dėl e, prieglopšio paketo tai čia yra pernelyg lieta pažanga ir Švedija kaip pirmininkaujanti valstybė turi taikytis su šiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė per paskutiniuosius metus. Todėl ši pažanga jau nuo seno yra sulėtėjusi. Mes stengiamės daryti pažangą, svarstant pateiktus pasiūlymus, susitelkdami į juos. E, ir vis dėlto reikia pabrėžti, kad tarybos e, ir valstybių narių e, nuomonės yra ganas skirtingos. Ir ministrų lygmenyje, kaip minėjau, nuomonės yra skirtingos. E, pono Štraserio pastaba. Manau, kad Europos paramos biuro įkūrimas padės pažvelgti į šios klausimus iš praktinio požiūrio, e, kadangi mes labiau tiesiogiai dalyvausime e, administravimo veikloje e, valstybių narių lygmenyje. Tai tiek. Norėjau dėkoju uždėmesi. Ačiū. Taigi e, baigsime diskusijas e, dėl prieglopšio paketo, tik tai e, pateikčiau asmeninio pobūdžio pastabą. Jūs paminėjote pažangos trūkumą ar lietą pažangą. Tai e, tikrai yra sudėtingas klausimas, e, kuris užtrunk užtruko ne kelis mėnesius, o gal net dešimtmetį ir mes tikrai norėtume paspartinti šį klausimą. Na, o dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Labai ilgas pavadinimas ribojamosios priemonės taikomus tam, tikrie, tam tikriems asmenims ir su, subjektams susijusiems su Usama Bin Ladenu, Al-Qaeda tinklu ir Talibanu, ribojamosios priemonės Zimbabvei, ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Somaliją. E, tai rezoliucija, kurią pateikė trys pranešėjai ir aš norėčiau, e, kad ponas E, Louis Michel dėja negalėjo e, dalyvauti, jis yra kitame žemynė šiuo metu. Pone Štrifler taip pat mhm. nedalyvauja kaip ir ponas Louis Michel. E, o ponia Boskurt yra pakeliui. Todėl mm, gal belaukiant jos pateiksiu keletą pastabų, kurias perdavė ponas Louis Michel ir užduosiu klausimą tarybai. Ir mm, paprašysiu e, tarybos atsakyti į tuos klausimus. Anksčiau uh, Šis klausimas jau buvo keliamas e, dėl teisinio pagrindo, nes parlamentas nusivylęs tuo, kad e, nėra pakankamai įtraukiamas į šią procedūrą. Ir tai yra labai gaila, kadangi šis klausimas yra labai svarbus, kadangi susijęs ne tik su kova su terorizmu, bet ir teisinės valstybės e, principų gynimu. Anksčiau su Europos parlamentu buvo tariamasi dėl priemonių e, kovojant su terorizmu. O dabar į Europos e, parlamentą yra visiškai nekreipiama dėmesio. Ir e, norėtume paklausti, kaip galima būtų pakeisti teisinį pagrindą, kuris užtikrintų bent minimalų Europos parlamento dalyvavimą tokių klausimų aptarime. E, Yra klausimų dėl juodųjų sąrašų, buvo e, teisinė praktika dėl juodųjų e, sąrašų tiek e, nacionalinių teismų, tiek Europinio teismo. Ir yra klausimas dėl procedūrinių saugiklių, kuris šiek tiek teigiamai išspręstas pastaruoju metu e, ir tai susiję e, su susijusių asmenų informavimu ir e, teisę advokatams ir teisininkams prieiti prie tam tikros informacijos. Tai yra e, labai svarbus klausimai, kadangi šios e, priemonės yra laikomos laikinomis, žmonės į sąrašus įtraukiami laikinai e, kaip prevencinė priemonė, tai yra taikoma. Tačiau yra atvejų, kai žmonėms įtraukiami į tuos sąrašus ir juose išlieka labai ilga laiką. Todėl atrodo, kad laikinas šių priemonių pobūdžių, pobūdis e, yra iš vis nelaikinas. Ir asmenims nėra suteikiama galimybė gintis nes e, dažniausiai tai tampa teisminė priemonė, o ne laikina administracinė priemonė. Taip pat e, keletas žodžių dėl politinio e, pobūdžio, kaip asmenys yra įtraukiami į šiuos sąrašus. Yra vienas atvejis, teismo sprendimas šio mėnesio rugsėjo mėnesį, kuris parodo, kad atrodo, kad e, tam tikrais atvejais yra trečiųjų valstybių interesai tam tikrus asmenys įtraukti į mūsų juoduosius sąrašus. Ir tai yra nepriimtina. Atrodo, ponė Boskau prie mūsų prisijungė. Ar dar lauksime kantriai ponios Boskor? Todėl palaukime porą minučių, kol jį prisijungs prie mūsų, o tuo tarpu taryba galės pagalvoti, kaip atsakyti į mūsų pateiktus klausimus. Um, Kolegos, uh, norėčiau paklausti, ar yra tarybos atstovų, kurie galėtų atsakyti į mūsų klausimus? Ar kalbėjau tik tai videokameroms? Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl tarybos atstovų nėra, kurie galėtų atsakyti klausimus, nes darbo tvarkė nėra šiuo klausimu pakeista. Niekas nežino, ar ne? Kolegos, tuomet siūlau e, dešimties minučių pertraukėlę e, e, ir pabandysime surasti tuo tarpu ponę pranešėją ir tarybos atstovus. Um, Kolegos, norėčiau paprašyti pamažu žimti savo vietas, nes atrodo, kad tarybos atstovas yra pakeliui pas mus, o pranešėja jau yra salėje, todėl netrukus pradėsime. colleagues, I'm, I'm sure that we're going to get an extensive. E, kolegos, e, taryba turbūt turėtų labai mūsų atsiprašyti, kad taip švaisto mūsų laiką. Tai yra tiesiog nepriimtinas dalykas. Okay, um, right. Matau, e, yra tarybos atstovas. Tikiuosi, pranešėja nepaliks mūsų salės dabar. Pone Haidin, e, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Mes laukiame e, jūsų labai nekantriai. E, aš jaučiuosi labai kvailai, nes uždavinėjau klausimus tarybai, kurios čia nebuvo, todėl esu šiek tiek suirzusi. Aš dar kartą pakartosiu klausimus, tačiau prieš tai suteiksiu žodį poniai Boskur, jums, žodis jums, prašau. Ačiū, panė pirmininkė, aš trumpai kalbėsiu, kad netimčiau laiko iš kitų kolegų, kurie kalbės po manęs. Šiuo metu yra a, trijų pranešėjų e, rezoliucijos projektas su, su ponė Štripler, su Grinišėl mes padarėme, a, parengėme šitą pranešimą. Praėjusią savaitę Strasbūrė mes susitikome, norėdami aptarti šitą pasiūlymą. Taip pat su šešėliniais pranešimais susitarėme e, pasikalbėti apie procedūrą. Aš iš tikrųjų rezoliucijos projekto nekartosiu, jisai yra pateiktas jums. Iš esmės mes kalbame apie tai, kad mes kaip Europos parlamentas pabrėžiame, kad labai svarbu, kad mes turėtume būti įtraukti. Tai taikoma ir asmenims, kurie gali būti siejami su Al-Qaeda. Čia kalbame apie vidaus dimensiją, tai reiškia, kad ES piliečiai gali būti tie žmonės, kurie susiję su Al-Qaeda. Todėl man atrodo logiška, kad ateityje komisijos pasiūlymai turėtų turėti dvigubą teisinį pagrindą. Ir Europos parlamentas galėtų pritarim, turėtų pritarimo teisę. Ir tai mes pateikėme kaip Europos parlamentas šitą rezoliuciją, tačiau mes teisės tarnybos atsakymą negavome ir e, teisės komitetas parlamente irgi užsim šio klausimu vėliau. Mes pabrėžiame, kad yra labai svarbu e, gerbti žmogaus teisės. Ir galite įsivaizduoji, e, kad šio pasiūlymo pasiekmes yra labai svarbios. Terorizmą, žinoma, svarbu nugalėti, tačiau mes turime įtikinti žmonės, kad labai svarbi šita ir teisėta šita kova yra, būtent piliečius. Ir e, jeigu, pavyzdžiui, koks įtariamas įtraukiamas į sąrašą, juodą į sąrašą, tai jeigu nepasiteisina įtariamas, reiškia išbraukti iš šito sąrašo. E, taryba E, tai yra, atsiprašau, e, Teisingumo teismas e, priėmė sprendimus ir remiantis šio teismo praktiko mes galime nuspręsti, kuri, kuri praktika yra teisinga, kuri ne. Atitinkamas asmo turi būti informuojamas apie tai, kad jis traukiamas į juodąjį sąrašą. Čia kalbama apie tai, kad ši, ši, ši priemonė turėtų būti vertinama labai svarbu pagerinti duomenų apsaugą, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir labai svarbu su taryba bendradarbiauti. Šiandien yra labai puikiai diena, Lisabono sutartys įsigalioja ir mes klausėme dabar, ar taryba e, galbūt priėmė kokį galutinį sprendimą. Tikriausiai nepriėmė, nes iš tikrųjų tai yra e, naujas teisės aktas, gal e, komisija kažką naujo priėmė, ar komisija uh, 215 straipsnių remsis viena ar įtrauks dėl to į parlamentą? Ačiū, ponia Boskur. E, e, žinau, e, išgirdau, kad kita, kitas kolega atstovaus Louis Michel. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad mes Kalbame apie kovą su terorizmu, apie laisvės ir teisės. Ir turėtume atsiminti, kad gyvename išskirtinių laikų. Ir turime gerbti visų žmonių teisės ir laisvės, bet kokiomis aplinkybėmis. Ir turime E, nepamiršti, kad kova su terorizmu yra ypatinga aplinkybė. Todėl, jei kalbame apskritai e, apie pasaulio teisų gynimą, e, tai turime kalbėti apie sprendimus, veiksmingus sprendimus, nebiurokratinius sprendimus, e, kad valstybės narės e, galėtų pateisinti savo lūkesčius. Ir e, tai yra labai svarbu kovoje su terorizmu. Taigi EPP frakcijos pozicija yra ta, kad reikalingos efektyvios priemonės nukreiptos Visų pirmiausiai kovai su terorizmu, siekiant panaikinti grėsmę mums visiems. Tačiau tuo pačiu būtina užtikrinti piliečių teisės ir laisvės. Tačiau yra atveju, kai yra konfliktinės situacijos, tai tokiomis situacijomis, tokiais atvejais mes norėtume prioritetą teikti kovai su e, terorizmu saugumas yra svarbiausia. Tai tokia būtų EPP frakcijos pozicija ir tai turėtų būti visų šių siūlymų pagrindas. Ačiū. Aš pakartosiu e, tai, ką anksčiau kalbėjau. Ir e, liberalų e, frakcijos vardu Norėčiau pasakyti, kad mes taip pat remiame e, kovą su terorizmu, tačiau norime ginti savo piliečių teisės, demokratiją ir teisės valstybės e, principus. E, nes piliečius galime ginti įvairiausiais būdais ir ne tik nuo terorizmo ginti. Tačiau jeigu priemonių kovai su terorizmu įmamasi būtina, kad tos priemonės būtų efektyvės ir pastaraisiais metais to nematėme. Yra daug klaustukų e, dėl asmenų ir organizacijų įtrauktų į juoduosius sąrašus. E, ir norėtume iškelti klausimą, kokias grėsmės vieni ar kiti asmenys konkrečiai kelia ES ir jos piliečiams. Yra daug klaustukų dėl viso įtraukimo į sąrašus proceso ir klausimai, kuriuos pateikiau tarybai, yra susijęs su šių ribojamųjų priemonių laikinų pobūdžių, kadangi tai yra prevencinė priemonė. Tačiau atrodo, kad tie asmenys, kurie yra įtraukiami į juodosius sąrašus, e, yra įtraukiami visam laikui, todėl tai nebėra jau laikina priemonė. Ir antrasis klausimas. Ko taryba visuomet pabrėždavo e, savo administracinius e, administracinę prerogatyvą. Tačiau e, tai atrodo yra teisminė priemonė ir Dar vienas momentas mes jaučiame e, iš trečiųjų šalių spaudimą įtraukti tam tikras organizacijas ar asmenys į juodosius sąrašus dėl politinių sumetimų, o ne dėl grėsmės. E, todėl e, dar žodį suteiksiu ponui Bronsui. Uh, think... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad sąrašai daugeliu atveju yra tuščia politika. Ir jeigu kalbėsime apie šį konkretų sąrašą, tai jame esančius e, asmenys ir organizacijas galima įvairiai suskirstyti. E, ta, pavyzdžiui, Osama Bin Ladenas arba Al-Qaida, Talibanas. Talibaną galima priskirti dviem kategorijoms. Viena vertus Talibanas esą suteikė prieglopsti taliba, Osama Bin Ladenui prieš daugelį metų, tačiau nuo to laiko moka kainą už tai. Taip pat sąraše yra e, priešiškų režimų, kurie represyvių režimų, tačiau jie nebūtinai yra kažkaip tai kenksmingi kitoms valstybėms. Būtų gerai, jeigu visus galime, galėtume surašyti į e, nepageidautinų organizacijų ir režimų sąrašą. Čia taip pat yra ir politinių organizacijų. Ir labai sunku identifikuoti pačius asmenys. Pavyzdžiui, Dimtinėje karalystėje, kalbant apie Jungtinėje karalystėje veikusią vieną organizaciją, tai jai priklausė trečios kartos pe, imigrantai kilę iš Pakistano. E, ir kai kuriais atvejais tenka stebėti visas ištisas bendruomenės, ne kažkaip riboti jų veiklą, netraukti juos, e, jas į sąrašus, bet tiesiog jas stebėti. Kita vertus, reikia sustabdyti migraciją, migrantus iš tų šalių, kurios teikia, kurios yra teroristų šaltinis. Kita vertus, reiktų nustoti vykdyti karinius veiksmus prieš kai kurias valstybės. Na, talibanas. Aš ne, nemanau, kad, nori, kad kas nors norėtų gyventi talibano e, valdomoje šalyje. Kita vertus, kovojan, kovojamas tas baisus karas prieš Afganistaną, jo tikslas e, pašalinti, visiškai išstumti, iš, sunaikinti buvusią šalies vyriausybę, kuri mums tarsi ir nerūpi. Perkime prie Zimbabvės. Man atrodo, kad kiekviena valstybė turi teisę pasirūpinti piliečiais, kurie tenkia dėl priespaudos. Ir mes, aišku, smerkėme tą režimą. Tačiau m, nežinau, ar ką gero duoda Zimbabvės vyriausybės ministrų įtraukimas į, tų, į šį sąrašą. Dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti. Ir čia vėlgi grįžtam prie asmenų įtariamų, įtariamų teroristinė veikla. Uh, manome, kad juos reikėtų stebėti. Tačiau reikia nepamiršti štai ko, niekada jokiamis sąlygomis negalime perduoti asmenų kitoms valstybėms, nes arba kokios demok kokiamis demokratiškomis tos valstybės atrodo, jeigu tos valstybės imsis įvykdyti nepaprastus, jeigu ta, tos valstybės įvykdys asmenų išdavimą. Toliau mano surašė ponė Latford ir po jos ponė Flotor. Manau, kad tai yra tikrai vertinga rezoliucija, reikalingas dokumentas ir norėčiau aptarti C konstatuojamos dalies punkte išsakytas mintis. Ten kalbama apie šių režimų sėkmę. Taigi, mes, mes turime savo ruoštų kalbėti apie tai, ar buvo veiksmingos mūsų sankcijos ir apie tai, kas svarbu šiam komitetui. Mes turime susitelkti į, į mūsų priemonių e, sėkmę. Ar, pavyzdžiui, mums pavyko, ar pasiteisino priemonės, kurių tikslas buvo užkirsti kelią teroristinės veiklos finansavimui, teroristinių režimų finansavimui. Kalbant apie platesnės priemonės, pinigų plovimo direktyvą, taip pat priemonės kovai su teror, teror, užkirsti kelią teroristinės veiklos finansavimui. E, Tai pavyzdžiui, na, tiesiog atsirado daug daugiau kliūčių žmonėms atsidar, atsidarant sąskaitą bankė, tačiau niekas e, nesijėmė jokių priemonių, kad užkirstų, pavyzdžiui, kelią e, iš tiesų valstybių plėšimui, kalbu apie Kongą. Ypač noriu čia prisiminti tai, ką jūs, ponė pirminkė, pasakėte apie keleivių įrašų, e, pavyzdžiui, e, duomenų sistemą. Mes turime labai griežtai taikyti tas priemonės, labai griežtai laikyti savo pozicijos. Ir iš tikrųjų tos visos pusiau teisminės priemonės ne visada pasiteisina, kalbu apie laikinas e, laikinus teismo priimamus sprendimus, draudimus kažką daryti, ribojančius asmenų veiklą. Visada reikia stengtis, kad procesas vyktų bešališkame teisme ir kad būtų užtikrinamos visos teisės ir garantijos. Juk čia kalbame apie tam tikrą prasme pilkuosius režimus veikiančius kažkur šešėlyje. Ir, ir ta susidariusi tas besitėsianti patirtis yra nebepatenkinama jau. Mums reikia taikyti įprastinės, standartinės procedūras. Norėčiau, ačiū pasakyti, kad e, mes nagrinėję tikrai sudėtingą temą. Kalbu apie konsultacijas ir diskusijas E, man atrodo, kad tai tikrai yra būtina, kad darbas, kurį atliekame, vyksta Lisabono sutarties dvasioje ir laukiame nekantriai, ką mums pasakys taryba šiuo klausimu. Noriu užduoti klausimą. Pranešime kalba apie tai, kad būtina kriterijų ir sankcijų, kad reikalinga sankcijų sistema. Galbūt tai nėra būtina, bet atžvelgiant į tai, ką jūs sakėte, pirmininkė, viskas priklauso nuo tų bausmių, sankcijų veiksmingumo. Mes kalbame apie labai sudėtingas žmonių, apie sudėtingą žmonių situaciją ir sankcijos visada yra labai skausmingos. Ir paskutinėme pranešime, kuris buvo rengiama savo iniciatyva, rekomendavome sukurti nepriklausomų ekspertų tinklą, kuris dirbtų prireikus rengiant tokius pranešimus. Jei pranešėjas norėtų kažką tai dar pasiūlyti, mes galėtume tą prane... pasiūlymą pridurti. Galbūt galima būtų įtraukti į pranešimą. Dešimtame punkte jūs kalbate apie tai, kad nacionaliniai parlamentai turi gebėti įvertinti žvalgybos tarnybų ir slaptųjų tarnybų darbą. Neabejoju, kad visi supranta, kad na, tai būtina. Ir mes tokią nuostatą neseniai ir paremėme, mes balsavome tuo klausimu neseniai. Ir mintis, kad parlamentas turėtų dalyvauti, pavyzdžiui, e, dalyvaudamas slaptųjų skirtingų valstybių narių slaptųjų tarnybų pasitarimuose. Mes žinome, kad tokie pasitarimai vyksta, būtų tikrai puikia mintis, puikus pasiūlymas. Ir Pone Melau, e, jūs paprašėte žodžio dar kartą. Taip, ponė pirmininkė. Išklausęs jūsų pasisakymą, ponė pirmininkė, norėčiau, būčiau linkęs jums pritarti, bet norėčiau paaiškinti tai, ką sakiau anksčiau. Mes remiamės nuostatą, rengdami šį pranešimą, kad demokratiškoje valstybėje, demokratiškoje sistemoje, kalbant apie procedūras, mes turime užtikrinti visas teisės, garantijas ir laisvės. Tačiau, kai kovojame su, de, su terorizmu, demokratijos didumą, demokratijos esmė ir, ir yra tai, kad ta kova vyksta veiksmingai ir kova su terorizmu iš esmės yra siekis apsaugoti civilizaciją. Ir teisės ir laisvės yra absoliutinės vertybės, jos nėra kažkokios sąlygiškos, sąlyginės vertybės. Ir kai kovos su terorizmu kontekste turime suvokti, jog jeigu kas nors nusprendžia na, rinktis terorizmo kelią, tai iš esmės tas asmuo atsiduria už statymo ribų ir tai sukuria interesų konfliktą, teisų konfliktą. Ir jeigu mes kalbame apie dviejų šalių teisų konfliktus, dviejų pusių teisų konfliktą, tai viena iš tų pusių turėtų bandyti viską išvelgti, matyti aiškiai, skaidriai. Iš esmės mes kalbame apie žmonijos apsaugą nuo terorizmo jeigu kita vertus kitoje pusėje prieš pastatomos asmens teisės, tai aišku, kuri pusė turi nusileisti. Aišku, tai nereiškia, kad mes turime nustoti gerbti piliečių teisės ir laisvės. Tačiau šioje situacijoje jėgų lygybės nėra. Kalbėkime apie Al-Qaidą, terorizmo iš teroristinius aktus. Taip pat kalbame čia ir apie tokius režimus kaip Zimbabvėje egzistuojantis, taigi turime kalbėti labai aiškiai. Jei kalbame apie terorizmą, kalbame apie veiksmus, kurių pasiekmes jaučia visa žmonija. Kai kalbame apie Zimbabvę, Zimbabvę kalbame apie režimą, kurio veiklos mm, pasiekmes nebūtinai jaučia visa žmonija. Visi, kurie gyvena Zimbabvėje, jaučia tą režimą, jiems tenka gyventi su tuo kiekvieną dieną, kiekvieną dieną sus, susidurti su teisų pažeidinėjimu ir žinoti, kad žmonės yra žudomi dėl to. Tai yra pažeidinėjimas tų asmenų teisės. Taigi, kažkokių palyginamų sampratų čia nėra. Mums tenka prie, prievolė ir visos valstybės ir asmenys turi dalyvauti teisų užtikrinime, tuo pat metu labai aiškiai suvokdami, jei viena vertus terorizmas prieš pastatomas paprastiems piliečiams, tie, tie piliečiai neturėtų pajusti kažkokio tai. Juk nus, kas, kas turi, kas, kam teikiame pran, pirmenybę. Pone pirmininkė, aš nesakau, kad dėl terorizmo reikia riboti teisės ir laisvės. Žinoma, kad ne. Tačiau turime nepamiršti, kad tai tarptų dalykų mes negalime dėti lygybės ženklo. Ir kai, jeigu iškilus abejoniai, mes negalime būtinai paisyti visų, privalomai visų procedūrų, iškilus pavojų, nes tai mums gali kainuoti papildomų gyvybių. Uh, Kaip jūs sakiau, pirmininkė, nenoriu prieštarauti jums, aš sutinku su jumis. Bet aš tiesiog norėjau labai aiškiai pasisakyti, išsakyti savo pastebėjimus šiuo klausimu. Ačiū, ponė Melau. Aš manau, kad mm, mes esame vienoje pusėje, kalbu apie kovą su terorizmu ir su teroristiniais režimais. Tačiau aš nepritariu jums dėl to, kad nacionalinio saugumo argumentais remiantis galima suspenduoti pagrindinių teisių ir laisvių užtikrinimą. Tai yra, taip yra buvę padaryta pratie daug kartų ir kiek aš žinau, nei karto tai nedavė nieko gero. Tai tiesiog yra. Tai yra papildomas išbandymas sistemai ir būtent tokiais momentais ta sistema turi ypač gyvybingai funkcionuoti, o nenusileisti. Norėčiau, kad taryba atsakytų. Pone Haiden, prašau žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ir visų pirma atsiprašau dėl to, kad komiteto posėdis buvo nutrūkęs, sustojęs ir norėčiau pritarti Jums, jog kalbant apie, ne tik apie kovos su terorizmu priemonės ir taikančias priemonės, būtina užtikrinti asmenų pagrindinės teisės, asmenų, kuriems taikomos tos priemonės teisės. Pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus ir jei man nepavyks, jūs tikriausiai iš karto tai man, apie tai mane ir informuosite. Norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau komitete, kuomet buvau atėjusi čia lakryčio mėnesį. Noriu pakartoti, kad sankcijos yra tik tai vienas iš politikos elementų, viena sudėdamoji dalis visų pastangų, kurių tikslas pagerinti situaciją trečiosiuose šalyse. Sankcijos kaip po tokios pačios savaime niekada netaps magiška lasdelė ar magiška formulė ir jos, jos niekada nesustabdys uh, E, represyvių režimų neteisėto elgesio. Sankcijos, kita vertus, nereiškia, kad e, suspenduojama kita veikla, pavyzdžiui, vystomoji pagalba, dialogai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Galbūt tos priemonės vykdomos ne aukščiausių lygmenių, bet visada vykdoma, pavyzdžiui, tesiama veikla su nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi noriu pakartoti kad sankcijos yra ne vienintelis politikos elementas, kurios tikslas tobulinti, gerinti padėtį šalyje. Kaip ten bebūtų, kuomet jas taikome, mm, jos turi būti veiksmingos. Ir čia norėčiau akcentuoti, jog pavyzdžiui, atsisakymas išduoti vizą, be abejo, viz, draudimas išduoti vizą nebeleis represyvių vyriausybių nariams vykti atostogų į Europą. Kai, tuo, tuo tarpu, kai šalyje žmonės badauja, taip pat e, nusavybės iššaldimas, tokių asmenų nusavybės iššaldimas reiškia taip pat, kad jie nebegalės e, toliau finansuoti teroristinės veiklos, o ginklų embargo reiškia, kad iš Europos, Europa nebegalės parduoti ginklų tokiems asmenėms, tokioms vyriausybėms. Reikia priemonių, kurios būtų taikomos ir čia. Ne, mes nebeturime. Papild, mes neturime jurisdikcijos kitose teritorijose. Taigi tos priemonės, kurias patvirtina taryba, turi būti taikomos ir čia. Ir tai yra silpnoji jų vieta. Kalba apie priemonės, kurios, priemonės, kurios tvirtinamos ne jungtinių tautų lygmenių. Galbūt būtų, kalbant apie teroristinę veiklą, būtų naudinga pasakyti, reiktų pasakyti, kad yra įvairių rūšių priemonių. Yra priemonių, kurių tikslas uždrausti teroristinės veiklos finansavimą pagal Junktinių tautų 1267 rezoliuciją ir tas priemonės įgyvendiname remdamėsi 8, 8 vienas reglamentu, taip vadinamo Alkaidos reglamentu. Jis dabar yra peržiūrimas ir turinys, šio, šio reglamento turinys be abejo yra žinomas šiam komitetui. Ir šiuo klausimu čia dabar siūlome įrašyti papildomus teisinius saugiklius. Kalbu apie teismo sprendimą, kurį jis priemė praeistų metų rugsėjo mėnesį. Taip pat noriu paminėti jungtinių tautų priimtas, priimtus sprendimus ir kaip jūsų rezoliucija nurodoma, reikia nepamiršti priemonių, kurias jungtinės tautos vykdo e, pagal 1122 e, rezoliuciją. Mhm. Taip pat yra tie atvejai, kuomet jungtinius tautos patvirtina atitinkamą rezoliuciją, tačiau taryba nusprendžia renkti atskirą sąrašą, savo sąrašą. Ir tas tokie sąrašai, kas pusę metų yra peržiūrimi ir tą peržiūrą, tą peržiūrą, kaip jau sakiau, vykdoma kas šešis mėnesius. Ir šiame kontekste Visi asmenys, organizacijos ir struktūros esantis tame sąraše yra peržiūrimi. Kalbant apie įrodymus, parodymus, tai didžiausia pažanga, ką ir akcentavo teismas, tai yra tai, kad e, dabar reikia pateikti, deklaruoti priežastis, dėl kurių asmenys, organizacijos ar struktūros patenka į tą sąrašą. Ta mes ir darome. Kalbant apie tų priemonių pobūdį, tai niekada, priemonės niekada nėra teisminės, nes taryba nėra teisminė institucija. Tai yra tiesiog politikos priemonės. Ir jose jos visada atsižvelgia į na, tas garantijas, kurios yra numatomos asmenims ir institucijams kita vertus. Kiek, kita vertus, mes, mes siekime, kiek įmanoma vengti biurokratijos e, savo darbiačių. Well, Aš nežinau, kaip mano mano kolegos, tačiau aš neišgirdau atsakymą į vieną klausimą. Ar jūs sutiktumėte, jeigu tai yra patikima kaip laikinoji administracinė priemonė, ši priemonė, Tai faktas, kad žmonės įtraukiami tos švietosius sąrašus ilgus metus, suteikia šiai priemonė ilgalaikį pobūdį ir būtent teismo sprendimo pobūdį. Ir mano nuomonė, jūs savo įžangoje, atrodo, jūs su, su, sumetėte į vieną krūvą e, priemonės, kuris taikomas, pavyzdžiui, Zimbabvės e, valdančiajam elitui, kurie praleidžia savo atostogas čia Europoje. Ar, e, pavyzdžiui, kitose aukšto lygio susitikimuose taryboje, pavyzdžiui, atvyksta Zimbabvės prezidentas. Ir įtraukite į juodus sąraštus asmenis ir organizacijas, kaip jūs teisingai pasakėte, kurie iš tikrųjų finansuoja teroristinės organizacijas. Tikslas yra visai skirtingas ši, įtraukimo į šitą sąrašą. Uh, Nes viena vertus mes norime demokratijos procesus paskatinti Zimbabvėje arba kitose režimuose. Ir antra vertus kovoti su e, terorizmu. Tai yra skirtingos priemonės. Tačiau, kolegos, ar jūs patenkinti tokiais atsakymais, kuriuos jums pateikė taryba? Taip, na, puiku. Uh, ponas Bronsas ir ponė Baškurt. Iš pradžių pasakyti jūs, tada grįšime prie tarybos. Aš tikrųjų nelabai supratau, bet, a, a, bet man atrodo, kad nieko aiškaus man nebuvo atsakyti mano klausimą. Ar yra galutinis sprendimas, ar taikomas senasis režimas, senoji procedūra, ar dabar yra naujas pasiūlymas pateikiamas. Galbūt mano kaltė, gal aš nesupratau, bet iš tikrųjų aš negavau jokio atsakymo. Ir dėl teisinio pagrindo. Eh, pane Brons. Thank you. It's a very small point, and that is that. Uh... E, Tik tai trumpa pastaba. Iš tikrųjų, e, bus labai liūdina tokios e, valstybės kaip Zimbabvė, kurios represijas vykdo. Tačiau yra jos pakankamai silpnos. Tačiau, jeigu mes kalbame apie kitas valstybės, kurios yra daug pavojingesnės, daug stipresnės, pavyzdžiui, Kinija, ten yra, ten už minties reiškimą yra, pavyzdžiui, nu, nubaudžiami žmonės. Labai smarkiai. Jeigu mes jau sukūrėme tokį standartą, tai taikim visoms valstybėms jį vienodą ir Kinijai Zimbabvijai. Tai mm, matau, kad čia revoliucijos norite tiesiog nutraukti tradiciją senąją. E, Pone Melau, ir tada grįšime prie tarybos. Ačiū, vadovininkė. Iš tikrųjų, e, aš nelabai supratau, ar Zimbabvės atveju galima pasakyti, kad daug žmonių ten e, nužudoma, pavyzdžiui, dėl režimo įvairių e, įgeidžių, ar ten vykdomi, vykdomi nusikaltimai, ar mes turime nekreipti dėmesio į tai. Nesvarbu, kokios sąlygos, mes iš tikrųjų neturime e, e, surelatyvinti to, kas vyksta Zimbabvėje ir palyginti Zimbabvėje, pavyzdžiui, su Kinija. Nes tokiu atveju mes išėsime tuos asmenys organizacijas, kurie kovoja už žmogaus teisės Kinijoje, Zimbabvėje ir kitose valstybėse. Kiek visi režimai, nesvarbu kokie, nesvarbu kur, kurie persekioja žmonės dėl jų reiškiamų nuomonių, juos žudo, e, tupdo į kalėjimus, jie turėtų būti vertinami vienodai. Jeigu, jeigu mes uh, pasakome, kad Kinijoje vyksta panašus dalykai kaip Zimbabvėje, tai mes tiesiog iškeliame saligiškumo tarsi principą ir tarsi sumenkiname tos įvykius, kurie vyksta Zimbabvėje. Viena vertus, mes uh, turime visame pasaulyje remti demokratiją tiek Zimbabvėje, tiek Kinijoje, nesižvelgiant į tai, kad yra teroristų. kurie žudo e, be jokio pasirinkimo žmonės ar jaunus, senus. Jokių būdų negalima pritarti tam, kad e, žmogaus teisės būtų pažeidžiamos kovojant su terorizmu. E, o dabar kalbant apie sąrašus, kurie e, išlieka nekeičiami, žmonėms tarsi stigma uždedama, žymė visam gyvenimui, Tačiau e, daugelį e, baudžiamųjų procesų, daugelį šalių, kaip ir mano šalyje, e, žmonės, kurie yra nuteisiami, jie taip pat ilgus metus išlaiko tą dėmę. Ir nėra čia tokio sprendimo, kuris juos išlaisvintų iš to padaryto nusikaltimo. Kalbama apie e, asmenys, kurie įtraukiami į sąrašą dėl kažkokių tai nusikaltimų. Atsiprašau. Ar jūs turite? Ar jūs turite klausimą tarybai? Taip, ponė pirmininkė, aš turiu klausimą, kurie būtent atitinka tai, ką, ką sakė mano pirmiau kalbėjusi kolega. Ačiū. Taigi, klausimas dėl teisinio pagrindo. Ar bus naujas pasiūlymas? Ar bus visa strategija nusekliai plėtojama, kuri e, taikoma kitose valstybėse narėse? Ar tos priemonės bus e, administracinės laikino pobūdžio ir žmonės e, sąraše nebus pernelik ilgai? Ačiū, pane pirmininkai, kad sutikite man vėl žodį. Aš pasitengsiu kuo geriau atsakyti jūsų klausimus. Kalbant apie pirmą klausimą dėl teisinio pagrindo, Kaip e, šis komitetas žino, taryba pateikė pasiūlymą dėl 881 e, reglamento teisinio pagrindo ir dėl, e, dėl pačio reglamento pakeitimo. Nes būtent mes dabar ratifikavom naują Lisabono strategiją ir mes dar nepriėmė taryboje sprendimo dėl reglamento pakeitimų ir mes laukime parlamento nuomonės. Mes atsižvelgsime į parlamento nuomonę prieš priimdami reglamentą. Tai toks e, mūsų būtų planas, sprendžiant šį klausimą. Dabar e, kalbant apie finansavimą e, teroristinės veiklos Buvo, žinoma, aptartos e, politinės priemonės. E, kai kuriuoms valstybėms tai yra svarbus klausimas, kaip e, aš jau minėjau, priemonės turi būti taikomas globaliai. Jos turėtų būti efektyvesnės negu tos priemonės, kurias priėmė pati ES Nes e, jeigu ES taikomos priemonės, tai jos apsiribo tik tai ES, mums reikia visą pasaulį apriepti. Todėl e, politikai, e, politiškai yra svarbu nustatyti tokias priemonės, kurios padėtų konkrečiai valstybei, kurios padėtų konkrečiai valstybei gyventi jos politiką. O kalbant apie laikinasis administracinės priemonės, aš norėčiau pabrėžti, kad vakar mūsų administracinės priemonės, jos yra pagristos nacionalinių institucijų sprendimais ir jos yra teisinio, tai yra teisminio pabudžio. Ir jos yra pagristos nacionaliniais e, įstatyminiais sprendimais. Tai būtent kaip sulaikomas šitas finansavimas terorizmo, kaip išalomos lėšos. Žinoma, svarbus dalykas, e, kad e, e, šita šešių mėnesių peržiūra išliktų ir jinai būtų vykdoma. Tai yra ta priemonė. Ir bus um, primtas sprendimas, ar tie žmonės, kurie traukti į juodosius sąrašus, išliks po peržiūros sąrašą ar ne. Ir dabar kalbant apie sąrašą, į kurį įtrauktos e, Al-Qaeda, Talibanas, mes e, pasiūlėme galimybę pateikti nuomonės dėl šio sąrašo ir e, atsižvelgsime į tas nuomonės ir priimsime galutinį sprendimą. Nuolatinės peržiūros E, leido mums e, išbraukti iš tokių sąrašų 20 asmenų 2002 metų ir 20, e, atsiprašau, 6 įmonės organizacijas. Ačiū. Galutinės šios rezoliucijos pakeitimų prieimimas, tai yra poryt per pietus ir Libė balsavimas e, vyks e, gruodžio 7 dieną, tai yra kitą pirmadienį, jeigu aš neklystu. Ir plenarnio posėdėje bus priimta ši rezoliucija e, Strasbūro sesijoje. Ačiū Jums. Dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto šios ryto sesijos. Tai yra būtent imigracijos iš jų palaikymo pareigūnų tinklo įkūrimas. Iš pradžių aš norėčiau pasiklausyti pono Testemiros, tai yra pranešėjo pranešimo. Ačiū, panė pirmininkė. Jau trečią kartą kalbame mes šio klausimu mūsų komitete. Ir atsirado tam tikrų naujovių apie kurias ir norėčiau Jums papasakoti. Tarp kitko, e, viena naujovė, e, apie kurią sužinojau tik tai prieš pusę valandos. Apie ją taip pat pranešiu. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti, labai padėkoti už e, pakeitimus, kurie buvo atsiusti man, būtent rengiant šį pranešimą iš ponios Vikstrom, e, e, ponios Kilar, e, keturi buvo pakeitimai, ponė Flotter, ponė Gilo, ir žinoma, ir kiti pakeitimai, kuriuos atsiuntė kiti parlamento nariai. Taigi, aš dabar norėčiau labai padėkoti už šiuos pakeitimus atsiustus man. Jie padėjo patobulinti pranešimą. Visi pakeitimai, kurie buvo susiję su teisinės klausimas ir su apibrėžčių klausimais, e, jie daro skirtumą tarp e, legalos imigracijos ir tarp neteisėtos imigracijos. Čia aš pasiūliau kompromisą, e, kad nebūtų vis dėlto mūsų formuluotė tokia netiksli. Todėl pasiūliau kompromisą. aš pasiūliau e, vietoj, ne, vietoj nelegalus e, slaptas e, atvykimas arba imigracija. Tokia formuluotė. Kai kuriuose valstybėse tokios apibraštys yra įtrauktos į baudžiamąjį kodeksą, tačiau mano šalyje to nėra. Kai kurios valstybės narės sutiko žodį nelegalus išbraukti iš pasiūlymą, kitoms valstybėms narėms atrodė, kad jau per toli nueita, nes tai būtų įsibrauta į jų teisinę sistemą, jeigu jūs išbrauktų šį žodį. Todėl aš e, pasiūlyčiau e, sakyti ne nelegalus atvykimas arba nelegali imigracija arba e, vietoj žodžio neteisėtas atvykimas E, sakyti slaptas atvykimas arba e, įstatymų netitinkantis atvykimas arba imigracija. Tai toks būtų mano kompromisinis pasiūlymas, kad būtų išvengta tos formuluotės su žodžiu nelegalus. Kad nesakytume ir, pavyzdžiui, neteisėjas atvykimas. O dėl kitų pakeitimo aš e, pasakyčiau, kad be jokių problemų galėčiau jiems pritarti. Net jeigu kalbame apie punktus, kurie, kurie už šių pasiūlymų taikymo srities, galiu aš juos atsižvelgti, jeigu tai įmanoma. Čia kalbame apie bendros sprendimo priimimo procedūrą ir svarbiausias klausimas šiuo atveju yra konsensusą užtikrinti. E, naujovė, kur, apie kurią man pasakė pana Mirijo, kurią trumpai paminėsiu, aš neturėjau e, daug laiko, prieš pusvalandį tik sužinojau apie šią naujovę. Būtent, kad komisija e, siūlo pakeisti teisinį pagrindą. E, teisinis pagrindas prieš tai buvo B 66 e, straipsnio trečios dalies, o dabar siūloma pakeisti teisinį pagrindą. Dabar e, taikyti 74 e, straipsnį, nes nekalbama apie administracijų bendradarbiavimą. Ir galima taip pat taikyti 79 straipsnį, ten kalbama apie migracijos politiką. Antrą dalį C punktą, būtent taikyti kaip teisinį pagrindą. Čia kalbama apie slaptą imigraciją, ir e, neteisėtą gyvenimą. Čia nekalbama apie neteisėtą atvykimą. Jeigu tai pakeisime teisinį pagrindą, kaip siūlo komisija, tuomet 79 e, straipsnio A punktą taikyti. Ten kalbama apie slaptą imigraciją. tiek trumpalaikę, tiek trumpalaikę atvykimą, tiek e, ilgalaikę atvykimą. Taigi 74 ir 79 straipsnis kitesnis pagrindas. Mes turime e, laiko iki sausio ir iki vasaro ir galime išsamiau e, patikrinti, kaip atrodė šitas naujas teisinis pagrindas, kurį siūlo komisija Mes galime dar padiskutuoti, ar šis pagrindas e, tinkamas ir ką mes toliau aptarsime. Ir, e, kaip jau sakyta, aš siekiu e, konsensuso. Ačiū. Gal kas norėtų komentuoti, ponė Devaris? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik tai pateikti trumpai pastabą susijusią su terminologija vienintelis dalykas, kuris padėtų mums toliau e, žengti į priekį, kad mes būs, turėtume būti nuseklus ir griežti. Ir būtų labai e, gerai, e, jeigu mes išvengtume ideologinių diskusijų. Tačiau e, pabandykime nustatyti tikslės apibrieštis. Aš nežinau, e, slaptas e, atvykimas labai pagerintų mūsų situaciją. Aš sutinku su tuo, ką pranešėjas pasakė, kad jisai nori pasiekti kompromisą. E, slaptas tai yra truputėlį siauresnė apibrieštis e, negu neteisėtas atvykimas. Aš nežinau, ar mes turėtume griežčiau vertinti šitą atvykimą, tačiau man atrodo, kad apibrieštis turėtų būti platesnė, kad apimtų viską, kas, ką mes turime omenyje. Slaptas atvykimas, slapta imigracija tai yra viena sritis. O neteisėta imigracija, man atrodo, yra geresnis žodis. Dėl e, savokos nelegalus, tai iš tikrųjų mes e, su teisinė realybė susidurime, man atrodo, nelabai priimtina šitą savoką. Ir čia reikėtų rasti sprendimą, kuriam pritartų visi. Tačiau bet kuriuo atveju mes neturėtume taikyti e, apibriešties nelegalus atvykimas, nes tai nėra teisingas. O dabar dėl kitų pakeitimų norėčiau pasakyti, tai yra būtent dėl tų pakeitimų, kuriuos pateikiau, gali kilti problemų nes už, e, už migraciją atsakingi ir šių palaikymų pareigūnai. visada e, privalo palaikyti ryšį su paramos biuru. Anksčiau buvo Frontexas, anksčiau nebuvo šitokio paramos biuro ir su juo buvo palaikomi ryšiai. Tačiau mes priimame sprendimą ir e, įsteigėme tokį paramos biurą, tačiau mes dar nežinome, kada šitas biuras pradės tinkamai veikti. Ir yra nemažai klausimų, kaip jau minėjo kolega. Kyla vis naujų užduočių, kurias galėtų spręsti paramos biuras, vykdydamas ES politiką, kalbant apie imigraciją, apie imigracijos politiką, jis galėtų valdyti imigracijos rautus. Aš manau, kad e, tokiu atveju mes pas, galime pasiekti konsensusą, kad imigracijos e, ryšių palaikym pareigūnai ir jie turėtų palaikyti ne tik nuolatinį ryšį su Frontexu, bet ir su e, paramos biuru. Taigi, tiek noriu pasakyti. Ačiū, Devaras. Toliau ponia Keller ir toliau įsigijom. Mūsų pakeitimai yra dviejų krypčių. Visų pirma, mes norime įkurti e, e, organizaciją ir kokią ką tie žmonės darys ir kokie bus jų, jų darbo užduotis, kokios bus, nes pasiūlyme ne visai aiškus. O Antra, e, e, šie ryšio palaikymo pareigūnai turėtų bendradarbiauti, kovojant su nelegale ar slapta, ar kaip pavadinsime, imigracija. E, ir kokia situacija yra žmogaus teisų požiūrių, ką daro vyriausybės ir kokios priežastis imigracijos, kodėl žmonės turi palikti savo uh, šalis. Manome, kad reikėtų atskirti šiuos du dalykus. Ačiū, ponė Keller. Ponas Gium. Ponė Gium. Ačiū. Aš sutinku su e, idėja, kad uh, šiandien galutinai nenuspręsime dėl terminų ir čia dar reikėtų pasvarstyti. E, e, reikėtų pasvarstyti, ar terminas slaptas, angliškai clandestine, atspindi tai, ką mes norėtume e, pasakyti šiuo terminu. Na, o dėl prieglopšio. E, suprantu, ką sakė ponas Davarės dėl e, ryšių su prieglopščio paramos biuru. Manau, kad ryšio palaikymo pareigūnų tinklas turi palaikyti ryšius su prieglopščio e, paramos biuru. Ir mes nenorime, kad imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų vaidmuo būtų pernelyg platus ir kad jie užsiimtų visais klausimais šios ryties. Todėl turime čia aiškiau formuluoti Ir dar tekste, kurį mes aptarėme, kalbama apie kas pusmetinius pranešimus e, iš ryšio palaikymo pareigūnų tinklo tarybai. Ir e, Try, aš paprašiau, e, kad man pateiktų paskutinės tris pusmetinės ataskaitas, tačiau jokio atsakymo negavau, nors esu labai kantri. Ir jeigu mes norime, kad šios ataskaitos būtų prieinamos parlamentui, tai nėra labai e, e, geras dalykas. Ponas Brons. Ačiū, ponė pirmininkė. Idėja, kad mes turime sutarti dėl e, vartojamų terminų. E, tai e, yra pasakyta, kad jeigu apribosime terminus, tai apribosime ir savo mintis ir diskusijas. Mano nuomonė, migracija kartais yra legali ir kartais nelegali. Ir aš nenoriu šios nuomonės primesti kitiems. Aš siūlyčiau, kad kiekvienas e, asmuo pasirinktų savo terminus, kurie atitiktų jų įsitikinimus ir požiūrius. Mums šį rytą sakė, kad turėtume e, atsisakyti ideologinių kovų ir tai tikrai geras perspėjimas. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Brons. Ar norėtų kas nors dar pasisakyti? Jei ne, tuomet žodį suteiksime pranešėjui. Prašau. Ačiū. Ačiū visiems pasisakiusiems. Leiskite šiek tiek tiksliau pristatyti šį dalyką, nes čia klausimas yra susijęs su tam tikrų mąstymų. Aš esu pasiryžęs naudoti e, terminą nelegalus, net teisėtas. Ir tai yra tik tai semantinis klausimas. Ne, ne vien tik semantinis klausimas, bet ir teisinis klausimas. E, kai kalbėjome apie teisinį klausimą, tai turime pasiekti sutarimą, kuris e, neprieštarautų nacionaliniais teisės aktams. Taigi, E, tą ir pasiūliau. Dėl termino slaptas. E, tai slapta imigracija. Kiek suprantu, tai imigracija e, tiek priimančiai, tiek kilmės šaliai gali būti naudinga ir kad pasiektume bendrą sutarimą, turėtume naudoti išsireiškimą, e, kuris e, e, būtų ir teisiškai, ir semantiškai pagristas ir atspindėtų tai, ką mes dabar diskutuojame. Ponas Terevar ir Gijom, ir ponas Broms e, pateikė labai įdomių pastabų. Na, o dėl e, prieglopšio paramos biuro. Aš tikrai nesu nusiteikęs prieš, kad prieglopšio paramos biuras dalyvautų e, bendrose Frontex ir imigracijos ryšio palaikymo pareigūnų pajėgose. Uh, Tačiau turėtume nuspręsti dėl šio bendradarbiavimo priežaš, e, tikslų. Yra e, ketu, keturios tokios pateiktos ir keturi pakeitimai. Aš nenorėčiau per daug čia išsiplėsti ir nesu e, iš esmės nusiteikęs prieš prieglopščio paramos biurą ir jo dalyvavimą šioje veikloje. Aš esu prieš dėlsimą. Šeši šimtai dvidešimt aštuoni milijonai eurų yra pervedama e, ir manau, kad biuras turi būti finansuojamas autonomiškai, nepriklausomai. Na, o dėl žmogaus teisų šiame pranešime e, daugiau susitelkiama į žmogaus teisės kilmės šalyje. Pone Keller, aš manau, apie tai jau pakankamai kalbama. Ir mes turime e, išmanyti žmogaus teisų padėti kilmės šalyje ir tai nėra pranešimo dalykas. Taip pat e, e, dar kolega minėjo pusmetinės ataskaitas. Tikėkime, kad jei informacija bus pateikta kaip galima greičiau. kad galėtume susipažinti su tuo, kas yra teikiama, pateikiama šiuose ataskaitose, nes e, girdime labai daug prieštaringų nuomonių ir jeigu parlamentas galėtų susipažinti su šiomis pusmetinėmis ataskaitomis, būtų labai gerai ir mes galėtume sužinoti, kokie klausimai aptariami ir pristatomi šiuose ataskaitose ir jūsų reikalavimas susipažinti su šiomis ataskaitomis yra visiškai teisėtas. E, diskusijos dar e, vyksta ir svarbiausia pasiekti bendro susitarimo. Ir žinoma, neturime pamiršti, kad reikia siekti e, bendrų sąlygų kartu su e, taryba, kad būtų patvirtintas naujas teisinis pagrindas e, pradėjus e, naujai komisijai veikti. Mm, aš išvelgiu bendradarbiavimo dvasę. Atrodo, kad visi yra linkę siekti kompromisu. Niekas dar nepranešė, ar komisija norėtų pasisakyti, atrodo, kad ne. Na, tuomet baigėme mūsų e, šio ryto darbo tvarkę, tai yra gera žinia. Susitiksime trečią valandą po pietų.